Misijai visiškas moters lytinių organų žaliojimo netolero, netoleravimas, tai yra moterų teisių komiteto iškeltas klausimas ir pirmiausia žodis autoriai poniai Garcia Perez. Ta, senjora komisarija, la mutilación genital femenina. Ačiū ponia pirmininkė, ponia komisijos narė. Moterų lytinių organų žaliojimas yra pripažinta kad tai yra moterų ir mergaičių teisų pažeidimas, tai yra neligybės, lyčių neligybės apraiška. Ir ta neligybė reiškia diskriminacija prieš moteris, tai yra taikoma ir mergaitėms, ir taip pat tai reiškia, kad pažeidžiamos vaiko teisės, taip pat pažeidžiamos teisės į sveikatą, saugumą, fizinį vientisumą. 140 milijonų moterų visame pasaulyje dabar kenčia nuo tokios praktikos padarinių. 2014 m. gruodžio mėnesį Junktinių tautų generalinė asamblėja patvirtino rezoliuciją, kur kalbama apie tai, kad reikia suaktyvinti pastangas, kad būtų ga, galima visiškai panaikinti e, tokį reiškinį. Šioje rezoliucijoje valstybių prašoma sukurti ir paremti bei laikytis atitinkamų strategijų, kurių tikslas užkisti kelią tokiai praktikai. Tai, tai būtų ir socialinių darbuotojų, sveikatos apsaugos darbuotojų mokymai, bendruomenių, lyderių mokymai, kad jie teiktų paramos pas, paslaugas moteriams ir mergaitėms, kurioms kyla grėsmė e, nukentėti nuo tokios praktikos. Aš panaudosiu Kalidialo žodžius. Ji yra aktyvistė, kovojanti grupėje, kurios tikslas užkirsti kelią šiam MLOŠ reiškiniui. Jis sakė, aš prisimenu, man buvo 12, sesiai 11 metų, kaip kiekvieną vasarą mes lankėmės, tėv, gyvenome tėvų namuose, buvome tėvų namuose ir aš aplankiau vieną dieną tetą, mamos seserį, nieko net blogo neįtariau. Ji mane nuvedė į vonios kambarį, ten prie manęs pripuolė kelios moterys, e, ma, išskėtė mano kojas ir aš reikiau, aš nemačiau peilio, bet jaučiau, kad mane pjausto, buvo daug kraujo, aš verkiau, o jo sakė neverk. Gėda, kai moteris verkia. Dabar tapai tikra moterim. Atėjo mama, ji verkė, mane pabučiavo, bet nieko negalėjo padaryti Afrikoje. yra sakoma, kad moteris turi būti stipri ir nereikšti savo nuomonės. Tokia yra reali situacija, realus apibūdinimas to, kas vyksta. Ir milijonai moterų Europoje ir pasaulyje nukenčia nuo tokios praktikos. Tose pasaulio šalyse, kur moterys nukenčia nuo lytinių organų žalio, žalojimo, tokie dalykai vyksta plačiai. Europoje e, gyvenančios, moteris, kurios gyvena Europoje, dažniausiai irgi tokiu atveju, tokiu atveju pasitaiko su moterimis, kurios atvyksta iš tų šalių. Net 13 Europos šalių yra įrodymų, kad yra tokių, tokia praktika vykdoma. Europos komisija paskelbė komunikatą, kur kalbama apie visišką moters lytinių organų žalojimo netoleravimą. Ten yra e, kalbama, kaip būtų galima užkirsti kelią tokiai praktikai. Mes norime pasinaudoti progą ir paklausti komisijos, kokių veiksmų buvo imtasi šiuo klausimu ir kaip būtų galima paremti moteris, e, atsiprašau, valstybės narės, rengiant rodiklius ir primant atitinkamus teisės aktus ir kaip būtų galima prisidėti prie to išorės santykių politikos rėmuose. Taigi mes norime gauti garantijas iš Europos komisijos, kad uh, Taip pat planuojant veiklą teisingumo ir vidaus reikalų srityje būtų atsižvelgiama į esamus įsipareigojimus nutraukti smurtą prieš moteris. Taip pat turime išsiaiškinti, kokių konkrečių priemonių imsis komisija tam, kad būtų užtikrinama apsauga e, prieglopšio prašytojams, kurie pateko kurios yra nukentėjusios nuo šios pra praktikos. Mes norime kovoti su šiuo reiškiniu konkrečiais veiksmais, nes e, visiškas e, moters lytinio organų žalojimo panaikinimas turi būti paremtas aiškiais teisės aktais ir veiksmais, nes jeigu to nepadarysime, tie visi veiksmai neduos rezultatų. Tai yra absoliutus moters mergaitės teisių pažeidimas. Tai daro labai didelius, atneša labai didelius padarinius moteriai kai mergaitiai, kai moteriai yra sakoma, kad ji pati turi apginti savo vaikų, savo dukteris e, bendruomenėje. Taip pat turime dirbti su valstybinėmis įstaigomis ir pilietinės visuomenės organizacijomis. Tai bus labai svarbu, kovojant su tokia brutale, smurtinga praktika, kuri tikrai neturi egzistuoti 21 amžiuje jeigu kas nors bandys pateisinti tokią praktiką. Dėl bet kokių priežasčių mes turime aiškiai ir garsiai pasakyti, kad tradicijos ir kultūros turi ribas ten, kur prasideda pagarba žmogaus teisėms. Ačiū poniai Perez, dabar žodis poniai Jūrovai. Prašau. Uh, say... Noriu padėkoti parlamentui ir poniai Garcijai Peres už pastangas um, uždrausti MLŽ ir, kaip teisingai pastebėta, komisijos komunikate, siekiant atsisakyti moters lytinių organų žalojimo, kuris buvo patvirtintas 13 metų lapkričio 25 dieną. Komisija labai tvirtos pozicijos laikosi būtent kovoti su bet kokiomis e, moterų teisių pažeidimo apraiškomis, įskaitant ir MLOŽ. Tuo labiau, kad pažeidžiama e, ir vaiko teisų konvencija, pažeidžia, daroma žala e, tiek psichologinė, tiek moralinė, jau nekalbant apie fizinę, kuri gali baigtis ir mirtimi. EIVT stebi, kaip yra vykdomi, vykdomos priemonės, kurios nurodytos komunikate. Taigi, pirmiausia, kaip mes šviečiame visuomenę. Viskas rodo, kad 125 milijonai aukų registruojama kasmet ir vien tik tai ES jų yra apie 5 tūkstančius. Mes neturime daug patikimos informacijos, kas, kaip ir kada vykdo moters lytinių organų žalojimą. Todėl e, daugiau žinių yra vienas iš mūsų prioritetinių uždavinių. Lygių teisų institutos parengė metodologiją tam, kad būtų galima įvertinti, kokia yra MLOŽ rizika visose valstybėse narėse. Kai bus atlikti tyrimai, mes žinosime daugiau apie tai, kiek plačiai paplitusi ši praktika, kai kur jos atsisakoma tarp migrantų, kurie atvyksta į Europos Sąjungą. Ir tada mes galėsime parengti veiksmingą ML O Ž atsisakymo strategija. O dabar mes tengiame susimti prevencinių darbų. Tačiau tam, kad būtų pakeistas socialinis e, mąstymas, kad šeimos atsisakytų tokios praktikos, nepakanka vėl imtis teisinių veiksmų. Todėl komisija pritarė ir uh, toliau užsijims darbų tarp bendruomenių, kad MLOŽ nebūtų praktikuojama ne tik ES, bet taip pat ir už jos ribų. Netrukus komisija skelbs e, konkursą, kurio bendra vertė 4,5 milijonai eurų ir a, e, tie pinigai bus skirti a, e, projektams, kurie parodės, a, kurie a, <clears throat> turės šviesti visuomenę. A, Ir mūsų išorės veiksmų taryba taip pat remia darbą su bendruomenėmis ir, atitinkamais, e, ir vykdo atitinkamus projektus. Tarp jų yra projektai, kuriuose daugiau dėmesio teikiama, pavyzdžiui, teisingumo teisės elementams arba moterų teisų užtikrinimui. Dėka, uh, Europos parlamento paramos mes e, sukursime atitinkamą platformą specialistams, kurie dirba su mergaitėmis, kurioms kyla rizika. Ir noriu Jums už tai šiandieną viešai padėkoti. Komisija taip pat dirba, kad MLOŽ būtų įtraukta į komunikatą kuriame bus nurodytos gairės, kaip reikia užtikrinti visą apimančią vaiko teisų apsaugos sistemą. Kaipgi mes galime apsaugoti aukas. Yra e, atitinkama direktyva, kurią 15, iki 15 metų lapkričio visos valstybės narės turės perkelti į nacionalinę teisę. Ir uh, MLOŠ aukoms, tai suteiks galimybę veiksmingai pasinaudoti apsaugos mechanizmų ir būti apsaugotoms vykstant baudžiamosios bylos nagrinėjimui teisme ir po jo. Valstybės narės yra atsakingos už šios direktyvos įgyvendinimą Ir praėjusią savaitę mes atlikome pirmąjį įvertinimą, kaip yra perkeliama į nacionalinę teisę šis aktas. Taip pat komisija platina mokymo medžiagą sus... teisinin... skirtą teisininkams e, per um, Eurojusto tinklą. Dar noriu pasakyti keletą žodžių apie mūsų darbo išorinį metmenį. Uh, galimybė pasinaudoti teisingumu, skatinimas teisingų įstatymų užtikrina, kad bus įtvirtinta teisė, užkertanti kelią bereikalingiams tokiems moterų ir mergaičių žalojimams bei kančioms. skatindami lyčių lygybę mes taip pat e, plėtojame dialogą su savo partnerėmis, kurios rūpinasi moterų sveikatos ir jų teisų apsauga. Be to, mes ketin, skatiname valstybės narės patobulinti nacionalinius teisės aktus ir numatyti atitinkamą politiką užtikrinančią moterų teisės. Mes taip pat a, remiame ir vyriausybių pajėgumų stiprinimą bei visų visuomenės grupių švietimą kartą per metus e, organizuojame mokymus kurie yra skirti personalui dirbančiam EIVT Europos komisijoje bei Europos parlamente. Europos Sąjungos delegacijų dirbančių vairiose pasaulio šalyse atstovams bei tiems, kurie dirba BŽUP. Nuo 12 metų Amnesty International organizacija taip pat kviečiama uh, surenkti seminarą MLO Ž netoleravimo klausimų. Dėkoju. Pradėsime pasakymus pagal kalbėtų sąrašą, kur dominuoja moterys. Pirmoji ponė Le Grip EPP frakcijos vardu. Prašau. Ačiū ponė pirmininkė. Švenčiant tarptautinę visiško nepakantumo moterų lytinių organų žalojimų dieną, EPP frakcija uh, visapusiškai smerkia šį reiškinį ir imsis visų žingsnių, kad jam būtų užkirstas kelias. Tai yra absoliutus skandalas ir turime tam užkirsti kelią. Visame pasaulyje maždaug 3 milijonai moterų, jaunų mergaičių, visai mažų mergaičių patiria tą, kan, tuos kankinimus e, lytinių, žalo, lyt, lytinių žal, organų žalojimą dėl religinių kultūrinių priežasčių. Ir netgi ES teritorijoje mes matome, kad maždaug 500 tūkstančių moterų vaikų irgi yra susidūrę su šia praktika, kuri yra absoliučiai neprimtina ir netoleruotina. Mes norėtume EPP frakciją pasveikinti Europos komisijos žingsnius ir pasiūlytą veiksmų planą, kuris buvo pasiūlytas 13 metų lapkričio mėnesį. Tačiau mes apgailestaujame, kad tas veiksmų planas, kuris buvo uh, paskelbtas ir kuris buvo laikomas labai ambicingų, dėja nebuvo paremtas konkrečiais grafikais, laiko terminais. Ir taip pat, kad nebuvo paskeltos, paskeltos labai aiškios, tikslios, konkrečios priemonės, kaip būtų galima sustiprinti kovą su šiuo reiškiniu. Pone komisijos narė, aš atsižvelgiu į labai konkretų pasiūlymą, taip pat įsipareigojimus ir tą veiksmų sąrašą, kuris detaliai buvo mums pristatytas, mes į tai aišku atsižvelgėme, viskas yra daroma teisinga linkme, tai atitinka tuos tikslus, kuriuose buvo iškelti, kurie buvo iškelti tame žodinėme klausime, mes norime eiti dar toliau ir norime konkrečių priemonių, aiškaus veiksmų plano e, kuris būtų paremtas konkrečiais terminais ir mes norime, kad po metų nereiktų vėl grįžti prie tos temos. Mes norime, kad jau kuo galima greičiau pasirodytų aiškus veiksmų planas. Dėkoju socialistų frakcijos vardu, ponia Arena, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė komisijos nariai, už tai, kaip jūs pristatėte tas priemonės, kurių imsis Europos komisija. Žinoma, mes pritarėme toms, tom priemonių sąraš, tam priemonių sąrašui, kuris yra gan išbaigtas, kur kalbama apie galimybę gauti sveikatos priežiūrą, e, kalbama apie moterų mergaičių apsaugą, kalbama apie prieglopšio politiką ir taip pat kalbama apie veiksmus, kurių imsis komisija kovai su moterų lytinių organų žalojimu. Aš pritariu kolegiai, nėra aiškaus, aiškių terminų, aiškaus darbų grafiko. Mes turime priemonių sąrašą, tačiau kuomet gausime konkrečius terminus, laiko terminus, kuomet bus pasiekti tie tikslai, nes dabar sunku rinkti duomenis, kuomet galiausiai pasirodys tie duomenys, dabar netgi sunku įrodyti, kad tie reiškiniai vyksta vienoje ir kitoje valstybėje narėje. Taigi kaip, kada gausime konkrečius duomenius ir galėsime užtikrinti tarptautinę apsaugą toms mergaitėms, kurios e, rizikuoja, kurios gali būti sugražintos į tas šalis. Ir turime suprasti, kad tos šalis, kurios yra laikomos kaip ir saugios šalis, ten, kur nėra plačiai taikomas šis reiškinys, vis tiek jos yra regionų, kur tas reiškinys yra gan gajus. Ir iš tiesų matome, kad yra daug neiškumo, nes nėra aišku, ką daro valstybės narės kovodamos su tuo reiškiniu. Taigi šiandien turime puikų Europos komisijos ketinimų sąrašą ir mes labai norime, kad uh, taryba irgi pasiūlytų, kaip būtų galima, kuo galima greičiau įgyvendinti tuos puikius Europos komisijos ketinimus. Ačiū, dvi minutės e, poniai Von Storč, AKR frakcijos vardu. E, pone pirmininkė, ponios ir ponai, problema moterų lyties organų žaliojimo netrodo, kad jaudintų labai europiečius. Mums atrodo, kad čia iš tikrųjų Afrikos valstybių ir jų ritualų problema, bet iš esmės ši problema atėjo ir pas mus. Ir pas mus yra vykdomas šitas šiurpus nusikaltimas moteriams ir mergaitėms. Aš norėčiau pasakyti, kad, kad tie, kurie žaloja moteris savo religi ir dėl religinių motyvų, dėl kitų kultūrinių motyvų, jie nepriklauso europiniai kultūrai ir jų veiksmų negalima toleruoti. Mes negalima pritarti tokiems dalykams, kai žalojami žmonės. Nei vyrai, nei moteris, nei berniukai, nei mergaitės, nei kūdikiai. Ir taškas. O dabar kalbant dėl nusikaltimo Afrikoje, aš norėčiau vieną dalyką pasakyti. Pirmiausia, toms moteriams reikia padėti. Šimtas e, septyni 157 milijonai moterų ir mergaičių nukenčia arba yra jau nukentėję Afrikoje būtent nuo to lytinių organų žalojimo. Ir mes turime e, teikti pagalbą būtent valstybėms, būtent e, padedant krikščionių bažnyčiai, evangelikų arba katalikų bažnyčiai, arba e, Vokietijos vyskupų konferencijos priemonėmis. Nes e, kartais pastebime, dabar kartais netgi krikščionis yra e, paskelbiami tarsi talibanų, tarsi žmonės einantys į bažnyčią yra, yra pernelyg religingi, pernelyg e, fundamentalistai. Bet jų krikščionių pagalba, būtent gelbėjantas moteris, yra labai vertinga. Adėliu, Dėkoju, ponė Bėder. Dvi minutės. Ačiū. Aš džiaugiuosi išgirdusi tai, ką pasakė komisijos narė apie šio labai reikalingo veiksmų plano įgyvendinimo, kovojant su, siaubing, su šio siaubingu smurtu prieš moteris ir merginas lytinių organų žalojimą. Mes visi cituojame skaičius dėl to, kiek nukentėjo moterų pasaulyje ir ES, tačiau faktiškai mes negalime tiksliai pasakyti, kiek mergaičių buvo sužalota kasmet, nes nėra patikimų duomenų ir mes galime tiesiog pasakyti, kad pažeidžiamos mergaitės dažnai jau ir taip iš izoliuotų visuomenės sluoksnių patenka į didžiausią riziką. Taigi, kaip būtų galima surinkti tuos duomenis ir kaip galėtumėme kovoti su tuo reiškiniu, jeigu net nežinome, kokio masto yra tas reiškinys. Komisijos pastarasis komunikatas siekia, kad valstybės narės vykdytų samoningumo kampanijas ir mokytų atitinkamos atitinkamų profesijų atstovus. Tai yra sveikintina. Junktinėje karalystėje pirmas ir vienintelis, baudžia, pirma, vienintelė baudžiamoji byla, kai daktaras Dama, daktar Damasina už tai, kad ji nedali... už tai, kad ji nesutiko, jis nesutiko e, dalyvauti tame tame rituale. Tai iš tiesų rodo, kad trūksta labai daug žinių ir, ir informacijos. Mes turime suteikti mokymą, mokymus mokytojams, gydytojams, policijos pareigūnams, kad jie išvelgtų jau pavojaus signalus mokymui prireikia kelių dienų, bet tokiu būdu mes galime užkirsti kelią pažeidžiamų mergaičių kančioms ir labai svarbu mokyti profesionalius, tam tikrų profesijų atstovus, tačiau aišku to nepakaks, kad būtų iškirstas kelias šiai baisiai praktikai. Turime dirbti labai artimai su bendruomenėmis, keisti požiūrį, taip pat kalbėti apie tai paremti tas narses moteris, kurios atsisako, kad jų dukros būtų apipjaustos. Taip pat labai svarbu išvelgti jau tuos pavojus signalus ir kovoti taip su šiuo reiškiniu. Dėkoju. Pusantros minutės, ponė Bjorguje, frakcijos vardu. Ačiū. Moterų lytinio organų žalojimas yra baisus smurtas prieš smurto prieš moteris ir mergaitės apsireiškimas ir tai vyksta įvairiuose kontekstuose, įvairiomis formomis, bet tikslas yra tas pats. Apriboti moters laisvę, seksualumą ir jos gebėjimą veikti viešoje erdvėje. Smurtas prieš moteris ir mergaitės yra giliai įsišaknyjęs mūsų tradicijose. moterų lytinio organų žalojimas yra ypatingai baisus smurto prieš moteris pavyzdys. Jeigu norime veiksmingai kovoti su šiuo reiškiniu, darbas, prevencinis darbas e, turi būti susijęs su kova prieš bet kokią diskriminaciją prieš moteris ir mergaitės. Mes turime bendrai imtis veiksmų, kad galiausiai moteris ir mergaitės tuo pasinaudotų ir galėtų gyventi laisvėje be smurto. Taip pat yra tas patriarchalinis smurtas, kuris išsišaknės tam tikrose kultūrose ir tai, tai susijęs su faktiškai raganų dar deginimu ir moterų persiekiojimu ir taip dabar moteris turi už tai mokėti kasdien. Jos įbaugintos, baimė dominuoja jų gyvenime ir smurtas prieš moteris mergaitės yra smurtas prieš žmogaus teisės. Taigi komisija turi kuo galima greičiau pasteikti te, teisėkros pasiūlymus, kad būtų kovojama su bet ko, prieš bet kokį smurtą prieš moteris ir mergaitės, įskaitant ir MLOŽ. Sebastija, žalių vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau patikoti komisijos nariai, kad atvyko pas mus ir taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už patiktą klausimą žodžiu. Aš esu vyras, čia mažuma vyrų, tačiau ši tema yra svarbi ne tik moteriams, bet ir visai visuomeniai. Mes e, iš esmės matome, kad e, tarp komisijos žodžių ir darbų yra didžiulė praraja iš esmės ataskaita, kuri buvo pateikta, arba komunikatas, kuris anksčiau buvo pateiktas, e, susijęs su moterų lyties organų žalojimu, yra puikus. Tačiau kaip mes kovojame su šiuo nusikaltimu, kaip mes baudžiame tos nusikaltelius, tai iš tiesų neaišku. Kaip valstybės yra skatinamos e, taikyti atitinkamus teisės aktus, kad būtent apsaugotų tas moteris. Mes nematome jokio rezultato. Mes matome, kad kad dabar iš kai kurių valstybių yra siunčiamos mergaitės ir moterys į trečiasios šalis, kur ten jos yra žalojamos, paskui grįžta atgal ir negalima apkaltinti nusikaltelių. Taigi aš manau, kad komisija turėtų pasistengti, kad ta direktyva būtų įgyvendinta ir perkelta kuo greičiau, kad būtent šitie nusikaltimai prieš moteris baigtųsi. Tai yra ne tik teisinė problema. Yra daugybė atvejų, kai moteris būtent apsku, iškėlė bylas savo žalotojams teismuose. Bet yra daugybė atvejų, daug daugiau atvejų, kai moteris neiškelia tokios bylos, nes jos, nes jos nežino, kad tai yra nusikaltimas. Reikia informuoti tas moteris, reikia joms suteikti viltį, reikia būtent investuoti informavimo, mokymo programas, suteikti informaciją toms moteriams, kad, kad jų institucijos, būtent Europinės institucijos, e, joms padės. Tai būtent mums reikia atsakingos imigracijos politikos ir būtent po tokios prieglapščio politikos, kuri būtų humaniška. Mums reikia visos sistemos veiksmų, kaip ir Europos parlamentas visada reikalavo. Pone Burs, minutė. FTD vardu. Iš tikrųjų, daugelio atveju mes matome, kad tokių atvejų yra daug ir ne vienas asmuo Junktinė karalystė nebuvo patrauktas būdžiamoje atsakomybė. Tai iš tikrųjų tai yra e, veidmainiška e, daugia kultūrinė politika, kuri neleidžia apginti to moterio teisų. E, atsakingi atstovai, atsakingi valdžios atstovai būtent e, žiūri pro pirštus į tokią praktiką. Nes kai kuriais atvejais jau jie, jau jie prieštarauja tokiai praktikai, jie yra apšaukiami rasistais. Mes matome, kad, kad politikai yra per daug įsibaiminę, kad kalbėtų šią temą. Ir jie tyli. Todėl tūkstančiai jaunų e, moterų ir mergaičių būtent dėl savo kažkokių kultūrinių tradicijų yra žalojamos. Visą tą praktiką turėtų baigtis. Politikai ir teisės konstitucijų atstovai turėtų imtis veiksmų, kad apsaugotų vaikus. Tai turėtų būti mūsų prioritetas, būtent siekiant užtikrinti e, politinę tiesą. Pone Būr, jums yra kel iškelta mėlynoji kortelė. Ar sutinkate atsakyti į klausimą pagal mėlynosios kortelės e, procedūrą? Ar sutinkate? Pone Bėdė. Aš sutinku su UKIP parlamentare, kad reiktų daugiau ko kovoti su MLOŽ Europoje. Tačiau kodėl UKIP partija atsisakė balsuoti už Europos parlamento rezoliuciją 13 metų gruodžio mėnesį, kur griežtai yra pasmerktas MLOŽ. Aš manau, kad UKIP partija galėtų daugiau nuveikti ir atsisakyti tos antieuropietiškos ideologijos ir suprasti, kad dirbti iš vien kartais yra geriau, norint pakeisti pasaulį, jį padaryti geresniu. Ačiū. Aš tuomet e, nebuvau dar parlamentarė, kai buvo pasiūtas ši, ši rezoliucija, bet liber, liberal, liberalai demokratai yra dėl tos daugiakultūr, dėl, dėl, dėl to daugiakultūrės politikos ir politinio korektiškumo labai kalti. Jums tai faktiškai gėda. Madame Mayer. E, ponia Mayer. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. esi 15 metų ir dėl kažkokių tai baisių iškreiptų tradicijų esi apipjausti, ta, sužaloti tavo lytiniai organai. Tokia yra situacija daugybėje šalių. Yra daug moterų, kurios yra nuo to nukentėjusios. Daugelį valstybių tą draudžia įstatymas. Taip yra Niderlanduose, tačiau vis tiek yra 20 tūkstančių tokių moterų ir daugelis jų yra atvykusios iš tokių šalių kaip Somalis. Atverdami sienas mes matome ne tik galybę, daug, galybę nelegalių imigrantų, tačiau mes importuojame šį reiškinį, moters lytinio organų žalojimo reiškinį. Ir Labai svarbu čia nepamiršti ir islamo vaidmens. Stabdykime tą masinę imigraciją. Ačiū. Baigėsi kalbėtojai, kurie pasakė frakcijų vardu. Dabar dvi minutės ponė Staras Feragut. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos liaudės partijas merkia tokius baisius žalojimus ir būtent tokius e, baisius žmogus teisų pažeidimus, tai būtent kaip moterų lyties organų žalojimą tūkstančiai mergaičių ir moterų žalojamos tokiu būdu. Daugybėje, tai yra dešimtyje, dešimt, dvidešimtyje valstybių yra tokia praktika. Iš esmės tai yra nusikaltimas. Martinas Luteris Kingas būtent pasakė, kad pats tinkamas momentas yra dabar pradėti daryti gerus darbus. Koristieri Somalio, Somalio fotomodelis būtent nutraukė tylą ir papasakojo visam pasauliu, kad, kad e, jų vaikystėje e, buvo sužalota e, ir būtent sužalota pačiu žiauriausiu būdu. Ir tokiu būdu ji tapo jungtinių tautų atstovę, kovojant su šią problemą. E, ir jeigu moteris e, nesutinka e, būti apipjaustyta arba sužaloti jos, kad būtų sužaloti jos lytiniai organai, tai jinai yra iškeikiama, iš, išmetama iš kaimo. Ir tai yra kultūrinė tradicija, kuri yra labai gaji Afrikos kontinente. Po šitokio sužalojimo psichologinės problemos lydi moterį visą gyvenimą. Ir Somalija būtent yra priežodis, kurį sunku išversti, bet e, jis reiškia maždaug, kad jeigu problema susijusi su vienu žmogum, tai susijusi su visais žmonėmis. Ir manau, kad šiuo atveju mes turime ne, ne tik išreikšti savo politinę valią, bet ir veikti. Mes turime imtis prevencinių priemonių. Mes turime sankcijų politiką išvystyti, atkreipti dėmesį šią problemą visame pasaulyje, kad būtų panaikinta į visam pasaulyje. Pane Vort, vieną minutę. Mane sujaudino e, darbas su tam tikros kampanijos atstovais, kurie bandė kalbėti apie moteris, kurios nukentėjo šios praktikos. Ir mes, nuo šios praktikos mes turime imtis veiksmų kampanijos, aišku, trunka tam tikrą laiką, bet problemos neišnyksta. Taigi mes turime dirbti kartu su pilietinė visuomenė ka, tam, kad ga, pateiktumėme daugiau informacijos visuomeniai ir siekti visiško netoleravimo. Galingiausias būdas to pasiekti būtų skatinti ir paremti tas bendruomenės, pasakoti istorijas tų, kurie patyrė lytinių organų žalojimą, kovoti su tabų ir stigmomis. Taip pat reikia išklausyti įvairių, kurie susiję su, susiję su tuo reiškiniu parodymu, tai yra bendrijų, bendruomenių darbuotojai, sveikatos priežios darbuotojai, kad būtų suprasta, jog ta problema, su ta problema reikia kovoti namuose ir kitur. Visiška netolerancija turi būti susijusi ir su tos, to reiškinio aptarimu. Reikia keisti kalbą. Aukos turi tapti teisių turėtojos. Dėkoju. Toliau ponia Žitnanska. Pusantros minutės. Ačiū ponia pirmininkė. Prieš keletą metų skaičiau knygą Dikumos gėlė ir turiu prisipažinti, kad jinai mane sukretė, nes niekada iki to nebuvau girdėjusi net apie uh, tokią moterų žalojimą, apie tokią praktiką, jau lab neįsivaizdavau, kad jinai egzistuoja ir mūsų dienomis. Šiandien tikrai yra nemažai merginų ir moterų, kurios patiria šią baisą prievartą. Uh, Ir tokia praktika nepateisinama net sveikatos apsaugos požiūrių. Paprastai po um, jo merginos nukraujuoja, labai sudėtingos yra menstruacijos ir panašiai. Šis reiškinys turi būti uždraustas įstatymais bent jau kai kuriuose Afrikos valstybėse, tokiuose kaip dramblio kaulo krantas, o mes, ES, turi daryti viską, ką gali, kad būtų užkirstas kelias tokiai praktikai ir kad baudžiamojo atsakomybėn būtų patraukti ne tik tai tie, kurie žaloja merginas, bet taip pat ir tėvai, kurie a, tai leidžia. Toliau, ponia, bet čia yra viena minutė. Ačiū, ponia pirmininkė. Neabejotinai, kad MLOŽ yra brutalus nusikaltimas ir praktika ir mes tikrai negalime pritarti tokiems argumentams, kad MLOŽ yra tradicinis veiksmas, kad tai yra tradicija, nes tokiu būdu moteris e, tampa aukomis ir panaudojamos kaip kare. Nu, noriu kreiptis į komisiją, kad ji numatytų labai konkrečias priemonės, kuriems būtų skirtas konkretus finansavimas ir būtų aiškus tų priemonių gyvendinimo terminų planas, vadovaujantis Stambulo konvencija. Daktarė Magvebis sakė, kad kai moteris yra sužalojama, nepriklausomai nuo to, kas jinai yra, aš jaučiuosi taip, tarsi būtų žalojama mano mama, dukra Toliau, ponia Valina, mes visi sutarėme, kad MLOŽ yra viena iš brutaliausių moterų diskriminacijos apraiškų. Ir tai yra ekstremali patriarchato išraiška, nes žalojimas moters kūnas MLOŽ turi bū, už L, MLOŽ turi būti numatyta baudžiamoji atsakomybė. Todėl mums reikia vadovautis Europos Sąjungos vyriau, jungtinių tautų pabėgėlių vyriausiojo komisaro rekomendacijomis, bet tai gali būti sudėtinga. Pavyzdžiui, tokioje šalyje kaip Ispanija, kurioje gana atlaidžiai uh, į daugą žiūrima ir labai dažnai e, migrantai yra išsiunčiami atgal į savo kilmės šalį. Bet mes turime užtikrinti teisingumą visiems ir e, taip pat jų, žmogaus teisę gyventi oriai. Negali būti jokių argumentų prieš. Ačiū toliau, ponas Korų. Ačiū. Aš suprantu, kad dauguma čia yra moterų, bet aš pirmiausia norėčiau pateikti šiek tiek skaičių apie šią barbarišką praktiką. Amnesty International teikia, teigia, kad maždaug 3 milijonai moterų kasmet susiduria su jų lytinių organų žalojimu. Maždaug 500 tūkstančių moterų su tuo susiduria Europos Sąjungoje. Ir daugelis tokių veiksmų atliekama Europos Sąjungoje ir ta praktika yra įvardyjama kitaip, tai yra ir apipjaustimas ir kiti dalykai ir tai turi e, fiziologinį, psichologinį poveikį, moralinį poveikį moteriams. Iš moters atimama jos siela, tai yra barbariškas veiksmas. Taip, mes turime kovoti, turime užsimti prevenciją, turime turėti aišku veiksmų planą, tačiau turime kalbėti ir apie prieglopšio teisės. Aišku, prieglopstis turi būti lengviau suteikiamas tokioms moterims. Pone Godin, visiška netolerancija moters lytinio organų žalojimo atžvilgių, tai yra barbariškas reiškinys nukreiptas prieš mūsų kultūrą ir tradicijas Europoje. Daug milijonų moterų ir mergaičių pasaulyje nuo to yra nukentėjusios, 500 tūkstančių Europoje, tai yra skandališki skaičiai. Europos Sąjunga skatina masinę imigraciją, tačiau neatsižvelgiama yra į asimiliavimo tikslą tam, kad iš įvairių kultūrų atvykę žmonės galėtų būti integruojami į mūsų visuomenę. Taip pat reikia užtikrinti apsaugą e, nukentėjusiesiems, suteikiant prieglopšio teisės. Taip pat reikia kilmės šalyse e, kovoti su tokiu reiškiniu ir suteikti imigracijos teisės nukentėjusiems, nukentėjusiems moterims. Taip pat labai svarbu, kad valstybės narės numatytų nuobaudas už tokius veiksmus, reikia imtis represinių priemonių ir reikia suteikti išskirtinę kompetenciją valstybėse narėse. ES šiuo atveju čia nesukurs jokios pridėtinės vertės. Ačiū, ponė Gabriel, dvi minutės. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau priminti, kad nėra jokių kultūrinių tradicinių ar religinių priežasčių, kuriomis būtų galima pateisinti šį reiškinį. Mes turime viską padaryti, kad būtų užkirsta tam kelias. Taip pat aš norėčiau pabrėžti penkis elementus. Pirmiausia, atsižvelgiant į komisijos komunikatą, kuris buvo patvirtintas 13 metų gruodžio mėnesį, visi sutarėme, kad reikia skubiai parengti veiksmų planą ir e, terminus, e, laiko terminus e, tam planui gyvendinti. Taip pat aš manau, kad Europos lyčių lygi, lygių galimybių institutas turėtų su, su, suvaidinti svarbų vaidmenį ir pateikti konkrečius rodiklius. Taip pat reikia išorės politikos rėmuose kovoti su šiuo reiškiniu. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad labai svarbu, kad jūs, ponė komisijos narė, ir vyriausiai įgaliotinė, taip pat speciali, specialus įgaliotinė žmogaus teisų klausimais e, derintų veiksmų šioje srityje. Reikia koordinuoti veiksmus, keistis informaciją ir papildyti veiksmus uh, Ketvirtas dalykas, aš manau, kad labai svarbu pamastyti apie tai, kaip imigracijos politiką būtų galima įtraukti kovą su šiuo reiškiniu, kalbant ir apie prieglopšio teisę ir taip pat suteikti tą prieglopšio teisę nukentėjusioms moteriams ir mergaitėms. Ir galiausiai neturime patekti į, į tam tikrus spastus, nes nesvarbu, kokios priežastys e, būtų pateiktos, niekuomet negalime mes e, pateisinti tokio reiškinio. Dėkoju. Pone Rodžygės, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia kyla svarbus klausimas. Iš tikrųjų, negalime pateisinti to žalojimo. Iš tikrųjų, negalima to pateisinti nei kultūra, nei tradicijomis, nei religija, yra šimtas tūkstančių moterų ES, kurios yra žalojamos, arba 120 milijonų moterų už Europos rygų. Ir apie 80 tūkstančių moterų joms kyla pavojus ES būti sužalotams. Aš manau, e, kad mes neturėtume leisti, kad ES kiltų toks pavojus. Mes Europoje negalime leisti, kad e, viduramžių tradicijos įsigalėtų. Mes nenorime, kad Europa būtų barbariška arba apatiška. Mes e, dabar šiuo atveju netkreipiant didesnio dėmesio į tuos asmenys, kurie vykdo tokius nusikaltimus. Na, Pane pranešėjai, jūs jau sakėte, kad iš esmės apie 100 tūkstančių, apie 80 tūkstančių e, moterų kalbama. Galbūt jų tiek nėra, bet jos vis dar žalojamos, tos moteris. Ir, ir ES turi imtis konkrečių priemonių. Kalbėtą nutraukimą. Ačiū, panė pirmininkė. Pone komisijos narė. Aš atidžiai klausiausi šios diskusijos ir iš tikrųjų esu apstulbinta ir įtūžusi. Mes E, būtent švenčiame dieną, jau tą devintą kartą jau švenčiame dieną skirtą nepakantumui moterų lyties organų žalojimui. 2 milijonai moterų per metus yra sužalojamos. Pusę milijono moterų nukentėjo jau ES. Tai iš tikrųjų siaubingi skaičiai ir faktai. Dabar 21 amžiuje vykdoma yra tokia sadistinė praktika. Aš klausiausi jūsų, ponė komisijos narė, iš tikrųjų jūs nieko konkretaus nepasakėte. Mes galime ilgai diskutuoti šią temą, bet iš tikrųjų jokių konkrečių veiksmų, kurios, kurie padėtų moteriams, mes, mes nepademonstravome. Iš tikrųjų, ponė komisijos narė, kokias konkrečias priemonės jūs siūlote? Ponė Forensa. Ačiū, panė pirmininkė. Ačiū, mielas kolegės. Mėly kolegos, ačiū, panė komisijos narė. Aš manau, kad mes savo diskusijas turėtume įterpti į teisingą kontekstą. Dabar mūsų tema yra ne krikščionybė arba ne Europos vertybės. Pirmiausia, mes turime atkreipti į pačios situacijos dramatizmą. Ir e, šiandien vakare mes netgi matėme, kad yra tam tikrų rasistinių išpolių Pirmiausia, mes kalbame šiuo atveju apie moteris, apie jų teisę į savo kūną, apie jų laisvę, apie jų pagrindinės teisės. Ir mes turime pirmiausia pabrėžti, kad mes turėtume nutraukti patriarchalinės visuomenės dominavimą. Tai yra vyrų įsikišimą į moterų laisvę, apie vyrų taikomas atitinkamas a, tradicijas ir taisyklės. Čia būtent kaip ir kaip ir kalbant apie įvairias konferencijas, forumus, pirmiausia pateikėme daugybę skaičių ir faktų, bet mes nežinome iš tikrųjų paties masto tos problemos. Eurostato arba kitų formų duomenys yra aiškus. Bet mes turime ne tik tai remtis. Pirmininkė nutraukia. Kalbėtoja, ponia Korosabildė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisija, komisijos narė Jurova. Prieš, prieš metus aš pasveikinau komisijos komunikatą dėl kovos su moterų lytinių organų žalojimu. Dabar praėjus vieneriems metams dar milijonai mergaičių kenčia nuo tokios praktikos visame pasaulyje ir Europoje. Kalbame apie vaiko teisių pažeidimus. Tai yra nusikaltimas ir reikia kovoti su šiuo nusikaltimu. Valstybės narės turi įdėkti tuos teisės aktus, kurie kriminalizuoja šią praktiką. Turi būti nubaudžiami uh, E, kalti tėvai ir apipjaustytojai. Mes turime panaikinti šį reiškinį, turime panaikinti nebaudžiamumą Europoje. Taip pat tai turi būti mūsų išorės veiksmų dalis. Turime remti informacinės sąmoningumo e, švietimo kampanijas, kalbėti apie tai, kokią medicinę riziką sukelia šis reiškinys, kokią psichologinę, moralinę žalą daro mergaitėms. Turime paremti tas narses moteris, kurios išdrįsta kalbėti ir pasipriešinti šią ilgalaikį tradicijai, kaip Senegale, pavyzdžiui, nevyriausybinė organizacija Toskan teikia informaciją vietos moterims, kad jos pačios kovotų su šiuo reiškiniu savo bendruomenėje. Bet norint veiksmingų pasiekti rezultatų, turime gerbti, rodyti pagarbą kultūrai ir tradicijoms, religijai, tačiau niekuomet negalime taiksyti su tuo, kad smurtas prieš vaikus gali būti pateisinamas religinė ar kultūrinė tradicija. Taigi komisija, labai prašau, įgyvendinkite tas puikias rekomendacijas, kurias siūlote. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Nilsson, vieną minutę. Ačiū. Moters lytinių organų žalojimas yra ta tradicija, kuri, kuri galioja tūkstančius metų. Labai sudėtinga su ją kovoti, reikia užtikrinti visišką netoleravimą. Visuomenė turi modernėti, tačiau vis tiek matome, kad tai vis dar daugelio milijonų moterų realija. Ir tai yra tabų tema, ypač tose teritorijose, kur tai vyksta. Moterys teigia, kad tai nėra vien tik tai fizinė problema. Tai toks jausmas lyg kažkas tau užsiūtų burną. Ir mes turime kalbėti apie tokio reiškinio riziką. Tačiau tai turi būti politikos moterų klausimų dalis. Mes siekiame feministinės politikos e, turime ir toliau remti moteris visame pasaulyje. Dėkoju. Toliau, ponė Giolink, minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė. Mes visi sutinkame, kad MLOŽ yra vienas iš barbariškiausių būdų kontroliuoti moterį, kuris tu, turi ilgalaikės pasiekmes. Tačiau ką šiandien galim padaryti Europoje? Man regis, puiku, kad mes šiandieną svarstome, ką daryti toliau. Tai nuteikia optimistiškai, tačiau bylų teisme yra kur kas pernelyg mažai, o praktika labai paplitusi, todėl turi būti efektyvi baudžiamoji atsakomybė. Ir kalbant apie Jungtinę karalystę, tai faktiškai pirmą kartą buvo bandoma nuteisti asmenį už e, šią praktiką, nepaisant to, kad prieš metus buvo skirta 1,4 milijonai svarų mūsų sveikatos apsaugos, apsaugos sistemai, kad būtų, paša, kad būtų susidorota su šiuo reiškiniu. Todėl švietimas yra absoliučiai būtina sąlyga. Ačiū. MLOŽ yra neabejotinai pati baisiausia smurto prieš moteris apraiška, pažeidžiamos moterų ir ypač vaikų teisės. Rezultatas didžiulės žaizdos, e, psichologinė žala, moralinė žala. Šis nusikaltimas yra nematomas. ir kovoti su tokiu reiškiniu, reiškia daug platesnę kovą, vien tik tai kovą su MLOŽ, nes MLOŽ pasiekmes moters seksualiniam gyvenimui yra didžiulės. Ir kitas dalykas, Europos Sąjunga šiuo atveju turėtų imtis rimtesnių veiksmų. Tai nėra kažkokios makroekonominės priemonės, tai yra kova su pakankamai ES paplitusiu reiškiniu. Toliau ponia Matera, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. 2006 metais mūsų parlamentas pirmą kartą iškėlė MLOŽ klausimą ir buvo labai svarbu, kad tas klausimas kuo greičiau būtų svarstomas europiniu lygiu. Kodėl? Nepaisant to, kad a, tai yra skirtingų, ne mūsų kultūrai būdinga praktika, bet ta praktika egzistuoja ir Europos Sąjungoje. 13 metų vasario mėnesį komisija, kuriai jūs šiandien atstovaujate, numatė visą virtinę priemonų, kaip sustabdyti šį barbarišką nusikaltimą. Tačiau priemonės, kurios yra vykdomos, neleidžia mums įvertinti tų priemonių efektyvumą, rezultatyvumą. Mes turime padėti valstybėms narėms įgyvendinti nacionalinės tokią praktiką draudžiančias taisyklės ir turime numatyti atitinkamai aukų apsaugą, paramą aukoms bei tiems darbuotojams, kurie dirba su šiomis aukomis. Vasario 6 dieną minėjome tarptautinę visiško nepakantumo moterų lytinių organų žalojimui dieną. Tačiau jeigu mes norime, kad ta diena nebūtų tuščias muilo burbulas, mes turime veikti, nekalbėti, o veikti. Ačiū. Toliau, ponė Martan, minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau konstatuoti, kad šiandien kalbame apie labai siaubingą reiškinį moterų lytinių organų žalojimą apmaudu, kad vis dar tai vyksta. Ta tema aktuali ir vyrams, nes tai yra bendra žmonijos problema. Moterų lytinių organų žalojimas, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad moterys yra apipjaustomos, suž, sužalojamos, kartais nužudomos ir kad tai tie kankinimai vyksta. Tai rodo, kad yra įsigalėjusi baisi neligybė tarp vyrų ir moterų. Ir tai tikrai nėra tik tai Afrikos problema, tai liečia ir Europą. Ką galima būtų padaryti? Turime informuoti žmonės ir siekti mentaliteto pokyčių, ratifikuoti Stambulo konvenciją. Taip pat reikia reikalinga prieglopšio politika, kur būtų atsižvelgiama į, į e, tokį reiškinį ir nukentėjusiasias nuo e, to reiškinio. Kaip daktaras Mukvagė sakė, tai yra kova, kurią mes turime, į kurią mes visi turime įsitraukti. Dėkoju. Ačiū. Jimenez Beseril, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis vaizdas, kurį rodo, yra, matyt, pasako daugiau nei tūkstančiai žodžių. Uh, Čia moteris, kuri laiko peilį, su kuriuo atliks lytinių organų apipjaustimą. Ir tai iš tiesų yra absoliutus nusikaltimas. Daug vyrų gyvena šalia tokios barbariškos praktikos. Jie žavisi tą veiklą, bet kaip, tai, kaip jie gali tuo žavėtis, kai mergaitės yra žalojamos ir daugelis tėvų tam pritarė. Dažnai vyrai irgi patys tą padaro. Prieš vieną moteris rašo, aš prisimenu, kaip man buvo penki e, metai, mane įsodino automobilį, išvežė ir mano tėvui laikant mane, man buvo apipjaustyti lytiniai, lytiniai organai, tai vyko 93 metais. Ispanija yra pasirašusi susitarimą, pagal kurį šeim, šeimos įsipareigoja ne, nevykdyti moters lytinių organų žalojimo savo vaikams, savo mergaitėms. Taigi mes turime daryti viską, ką įmanoma, kad palaidotumėme tą peilį, kuris apipjausto moterų organus ir sielas. Ačiū. Pone Plinkievičiūtė. Minutes. E, moterų lytinių organų žalojimas atspindi kai kuriuose pasaulio regionuose giliai įsišaknijusią ir dažnai net mūsų europoje įgyvendinamą lyčių nelygybę ir žiauriausią moterų diskriminacijos formą pažeidžia moterų teisę į sveikatą saugumą kūno neliečiamumą į teisę nebūti kankinamoms pačiu žiauriausiu būdu milijonai šiandien pasaulyje gyvenančių mergaičių ir moterų yra patyrę šį smurtinį nusikaltimą ir tai nėra vien išorės problema ir europoje moterų patyrusių lytinių organų žalojimą yra apie pusę milijono o už šį nusikaltimą visoje europoje lyčių lygybės instituto duomenimis yra iškelta vos keturiasdešimt viena baudžiamoji byla turime didinti informuotumą sąmoningumą apie šios formos smurtą prieš moteris mūsų visuomenėse. ką konkrečiai turi daryti europos sąjunga? pirmiausia taikyti efektyvią baudžiamąją atsakomybę stiprinti prevencinių priemonių tinklą nuo tinkamai paruoštų medikų iki socialinių ir ugdymo darbuotojų. pone komisare tikrai laukiame iš jūsų konkrečių veiksmų ir aktyvaus darbo šioje srityje pusantros minutės. Ačiū, panė pirmininkė. Pone pirmininkė, apie 140 milijonų merginų ir moterų patiria MLOŽ pasaulyje. Ir mes žinome, kad gana dažnai priežastis tokios praktikos yra kultūrinės. Tačiau kultūrinė kultūriniai papročiai negali būti pateisinami žmogaus teisių pažeidimais, o MLOŽ pažeidžia moterų teisę į orumą, į laisvą gyvenimą, pažeidžia jų teisę nebūti kankinamoms. Be to, tai pažeidžia ir moterų bei merginų teisę į gyvybę kuri yra prigimtinė. Todėl mes turime jas apsaugoti. Mes turime kovoti su tokia žalinga kultūra grindžiama praktika. MLOŽ šiandien praktikuojama bent jau 28 Afrikos ir Azijos šaliuose. Visoms šioms šalims yra suteikiama plėtros parama ir mes turėtume pasinaudoti savo kovą prieš MLOŽ ir susijęti ją su parama plėtrai, nes tai yra žmogaus teisų pažeidimas, kuris užima svarbu vaidmenį plėtrų paramos plėtrai kontekste. Todėl aš e, norėčiau, kad tikrai tikrai komisijos narė su komisijos narė Mimica bendradarbiautų šiuo klausimu. Mane, Džiufrida, ačiū. Prieš keletą dienų jungtinės tautos PSO paminėjo visiško nepakantumo moterų lytinių organų žalojimų dieną, tačiau milijonai moterų nuo to nukenčia. Žalėsis Afrikos kišulys, Egiptas ir kitur, kartais net galima sakyti, jog 90 procentų merginų patiria tokį smurtą. 40 Tų 140 milijonų moterų nuo to nukenčia pasaulyje šiandieną. Yra ne tik žalojami jų organai, bet atimama moters galimybė gyventi visavertį seksualinį gyvenimą. Todėl turi būti nustatytos labai griežtos eisyklės kovai su MLOŽ ir negalima tokios barbariškos praktikos pateisinti kultūrinėmis ar religinėmis priežastimis. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Iš tikrųjų, jūs mums pasakėte praktiškai tą pačią informaciją, visus tos pačius žodžius. Ir nesvarbu, ar mes kairieji, ar dešinieji, mes stengiamės kad e, visi suprastų ir kad mes visiems pasakytume aiškiai, kad lytinių organų žalojimas yra nusikaltimas. Tai tokia yra išvada. Mes suprantame tai, pritarėme tam. Ir mes e, taip pat norėtume pasakyti, kad ES neturėtų tik tai diskutuoti, bet turėtų ir veikti. Tai buvo jau pasakyta, bet man labai dar svarbu, e, kad tai būtų ne tik pasakyta, bet ir būtent e, pabrėžta, kad e, lytinių organų žalojimas taip pat yra susijęs ir su prieglopščio prašymu. Mes, ES e, parlamentarai, turėtume pasistengti bent jau pasakyti tai aiškiai. Ačiū. Dabar spontaniškai pasisakymai, ponė Pitė. Vieną minutę jums. Ačiū, ponė pirmininkė lytinių organų žalojimas, ypač mažų mergaičių, yra, yra susijęs su didžiulėmis kančiomis. Ir pasakmes tikrai yra baisus, ne tik tai skausmas ir baime, bet ir infekcijos bei komplikacijos gydant žaizdą gali sukelti daug problemų. Taip pat sunkumų kyla pastojant ir išnešiojant kūdikį. Tai būtent tai yra tos šiurpios tokios praktikos pasiekmes. Šita praktika yra susijusi su e, moterų orumo pažeminimu visame pasaulyje. Pirmiausia, jaunos moteris ir mergaitės yra e, labiausiai nukentėjusios nuo a, e, tokios praktikos. Ir mūsų šalyse, Europoje, taikoma tokia praktika arba, sakykime, tos mergaitės yra pagrobiamas ir išvešamas į jų kilmės šalį. Ir ten atliekamas šitas žalojimas. Labai svarbu, kad šios aukos netaptų aukomis ir kad būtent jos nenukentėtų, būtent nebūtų atstumtos tėvų. Ačiū. Aš norėčiau komisijai padėkoti būtent už šią iniciatyvą. Sunku įsivaizduoti, kad 21 amžiuje mes galime dar kalbėti apie tokias problemas. Mes turime kelti klausimą, kaip mes taip nuėjome iki, kaip mes taip toli nuėjome, kaip šita šiurpi praktika yra taikoma Europoje. Net ir mano gimtojo šalyje, Portugalijoje, yra e, dešimtys atvejų, kai buvo žalojamos moteris. Net vienas atvejis yra per daug, o dabar mes kalbame apie dešimtis tūkstančių visame visoje Europoje sužalotų moterų. Europos, institu, Europos institucijos, tarptautinės institucijos turi tiek daug priemonių e, e, ir jų nepanaudojame. Mes turime investuoti daugiau į informavimą, į mokymą. Turime pradėti aktyvę informavimo kampaniją būtent toms bendruomenėms tose regionuose, kuriuose pavojus yra didžiausias. Ir komisija turėtų prisimti E, svarbesnį vaidmenį ir būtent veikti aktyviau, kad būtent būtų dabar, kad Stambulo e, sustarimas būtų gyventas. Panas Marijas, vieną minutę. Ačiū, e, ponė pirmininkė, 2013 metais Lyčių lygybės institutas buvo sukurtas, tiksliau nebuvo sukurtas, bet priėmė ataskaitą, kad, kad lyties organų žalojimas, e, šitas barbariškas aktas yra paplitęs visame pasaulyje. Ir mažiausiai 13 ES valstybių narių taikoma ši praktika. Tai Vokietijoje, Prancūzijoje, Junktinėje karalystėje taikoma ši praktika. E, o lyties organų žalojimas tai yra e, žmogaus teisų pažeidimas. Ir ir susijęs su daugybė pavojų E, ir vien ši praktika turėtų būti būtent argumentas nesuteikiant prieglapšio leidimo. Tai aš manau, kad turėtume imtis įvairesnių priemonių, pirmiausia, prevencinių, kad e, nebūtų taikomas šitą, tokia praktika, bet važiuojamas persiekėjimas ir aukų apsauga. Turėtų būti užtikrinti. Pane Vortmans. Ačiū, e, pane pirmininkė. Mėly draugai, mėly bendražygiai. Aš manau, kad šį vakarą išgirdome daugybę širpių istorijų. Labai gaila, kad šioje salėje yra tiek mažai parlamentarų. Būtent tuo metu, kai mes kalbame, dabar 420 mergaičių nukenčia nuo šios praktikos. Dažniausiai, dažniausiai uh, jos yra apipjaustamas arba žalojamos paprastų duonreikių peiliu, jos netenka daug kraujo, jos gal net miršta. Ir tos mergaitės užaugusios netu, neturi tokių galimybių, kokias turėtų, būdamos nesužalotos. Nei seksualinio gyvenimo, nei, nei lytinio gyvenimo jos jau nebeturi. Aš manau, kad mes turime įtikinti ir vyrus, ir, ir apskritai visą visuomenę, bei frakcijas, bei mūsų kolegas kovoti prieš šią praktiką. Aš mačiau, kad mes visi pasiryžę e, kovoti kartu, bet mes nuveikėme dar per mažai. Pane Zaborska. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau vieną dalyką pasakyti. Žinoma, aš, aš suprantu, kad, sakykime, religiniai įstikinimai yra labai svarbus, bet, bet jokioje religijoje nėra oficialiai įtvirtintas toks lytinių organų žalojimas. Aš prisimenu, prieš kelius metus mes, mes diskutavome šio klausimo, mes priėmėme rezoliuciją netgi šio klausimo, bet šita konkreti e, diskusija rodo, kad mes iš tikrųjų nepažengėme toliau. Taigi ši tema turėtų būti išnagrinėta tikrai rimtai. Mes turime taikyti visas įmanomas priemonės, bet aš nemanau, kad mes turėtume pasinaudoti šią temą kaip pretekstu įgyvendinant Stambulo sutarties nuostatas. Ir šiuo atveju tur, komisija neturėtų spausti valstybių priimti šios sustarimo nuostatų. Ačiū, panė pirmininkė. Iš tikrųjų, aš esu pasibaisėjusi šią praktiką. Aš pritariu tam, kad mes turėtume, eh, pritariu tam, kad imtumėmės greitų priemonių, kad trauktume šitą barbariškumą, pirmiausia, gindami moterų teisės. Pirmiausia, už tokią praktiką turėtų būti žmonės baudžiami. Pusę milijono aukų gyvena Europos Sąjungoje. Ir tik tai 41 byla iškelta mūsų valstybių narių teismuose dėl šio žalojimo. Tai yra gėda. Be to, mes su problema negalėsime kovoti, jeigu mes neturėsime pakankamai informacijos apie juos. Todėl mes turime rinkti kuo daugiau informacijos dėl šios problemos. Mes turime išsiaiškinti, kas taiko tokią praktiką. Svarbios, žinoma, ir aukos, bet, bet ir kiti žmonės, kurie nukenčia netiesiogiai, e, taip pat yra svarbus. Komisija nenurodo, e, kokiais terminais turėtų būti įvykdytos tos, tos priemonės, o turėtų nurodyti. Pane Tomasičiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visiškai pritariu tam, kad būtų uh, <clears throat> patvirtintos griežtos teisinės priemonės, kurios leisų užkirsti kelią tokiai praktikai Europos Sąjungoje. Tačiau aš manau, kad net patys geriausi įstatymai nesugebės uh, to padaryti, jeigu valstybės narės nesims praktinių uh, teisės aktų įgyvendinimo savo teritorijoje. Be to, visuomenės veikatos apsaugos planuose tai turi būti gerai integruota priemonė, kuri be kita ko leisto apsaugoti ir įvairių mažumų bendruomenių sveikatą. Labai dažnai ši praktika yra perdudama iš kartos į kartą ir ES turi nubrėžti liniją ir aiškiai pasakyti, kad nepaisant daugia to, kad puoselėjimas daugia kultūriškumas, tokia praktika negali būti tesama. Toliau o, ponas Tomaš ACR. Aš manau, kad reikalingas daugia profilinis požiūris. Uh, reikia dirbti švietimo, sveikatos apsaugos rytyje, reikalingas specialūs mokymai profesionalams, kad galiausiai tikrai būtų sustabdyta MLOŽ praktika. Per nelik daug moterų kenčia nuo tos šios smurto praiškos įvairiose pasaulio šalyse, o kiekvienas žmogus turi prigimtinės teisės, kurios turi būti apsaugotos. Todėl reikia imtis suderintų veiksmų, nustatyti, kur kyla didžiausia rizika ir a, <clears throat> veikti taip, kad grįžimas į kilmės šalį atostogoms netaptų tragedija merginoms. Be to, ES turi imtis plačių veiksmų komisijos narę ir kiti komisijos nariai taip pat turi galvoti, kaip integruoti šį klausimą į savo sričių politikas. Ačiū. Toliau ponia Bilbao Baradnika. Šitą pasibaisėtina praktika kelia didžiulį nerimą, nes e, MLOŽ praktikuojama už ES ribų, bet taip pat ir ES. Todėl reikalinga veiksminga strategija, kuri be kita ko leistų apsaugoti ir aukas, nes e, labai dažnai moteris tiesiog nepraneša, kad padarytas toks nusikaltimas aukos tampa dvigubomis aukomis, nes jos kenčia šeimose ir a, kenčia, kai tėvai yra patraukiami baudžiamojo atsakomybėn. Aš manau, kad reikalinga aiški teisinė sistema, reikia paspartinti mūsų pastangas geriau kultūriškai integruoti bendruomenės į mūsų visuomenės ir apsaugoti vaiko bei moterų teisės. Baigsime spontaniškus pasakymus ponios Jorovos pasisakymu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš šiuose diskusijose kalbu kaip žmogus, kuris atstovauja miestui, kur yra bendruomenių, kur vyksta moterų lytinių organų žalojimas. Ir tai yra absoliučiai baisus, barbariškas veiksmas. Ir visiškai pritariu tam, ką visi kalbėjo apie moterų lytinių organų žalojimą. Tačiau tiesiog bandymas įdėkti įstatymus neduos jokių rezultatų. Nebuvo jokių sėkmingų bylų Junktinėje karalystėje, nors e, šis reiškinys nusikaltimas jau daugelį metų. Prancūzijoje rezultatai šiek tiek sėkmingesni, tačiau aš manau, kad mes privalome padrasinti pačias bendruomenės, suprasti, kad ši praktika yra neteisinga ir suprasti, tas moteris dažnai tai yra jaunos moterys, kurios nori išsisakyti. Taigi reikia kur kas daugiau paramos joms ir jeigu ES ir komisija parengs planą, kaip būtų galima finansuoti ir paremti tas bendruomenės. Tai tikrai bus labai naudinga. Ačiū, ponė Hannibal. Baigėme spontaniškus pasisakymus ir dabar žodis poniai Jūrovai. Prašau. Ponios ir ponai, patikėkite, aš lygiai taip pat esu šokiruota ir pasibaisėjusi tuo, kad ši praktika vis dar yra gaji ir kad skaičiai yra tokie dideli ne tik už ES ribų, bet ir Europos viduje. Aš mačiau tos skaičius prieš kurį laiką, tačiau prieš tai aš visiškai net ir nesuvokiau, kad ta barbariška praktika yra taip įsišaknyjusi mūsų žemynę. Aš svaršiau visas įmanomas priemonės, kurias turime Europoje ir uh, priemonės, kurias, e, kuriomis gali naudotis valstybės narės. Ir turiu pasakyti, kad valstybės narės turi įstatymus, kurių pagalba įmanoma persek, įmanomas baudžiamas persekiojimas už tokią praktiką, nors tai nėra konkrečiai įrašyta baudžiamajame kodekse, jeigu, netgi jeigu moters lytinių organų žalojimas nėra įvardintas baudžiamajame kodekse, visuomet bus įmanoma surasti būdų, pavyzdžiui, baudžiamasis nusikaltimas e, darantis e, ilgalaikę žalą ir atnešantis ilgalaikius padarinius moterims. Taigi valstybės narės e, turi pasinaudoti turimomis teisinėmis priemonėmis ir mane stebina, kiek mažai valstybės narės naudojasi tomis priemonėmis. Mes kalbame apie visišką netoleravimą šioje srityje. Ir kai kalbame apie visišką netoleravimą, kai kalbame apie nusikaltimo netoleravimą. Tai yra absoliutus faktas, jo net aptarinėti nereikia. Ir jeigu kalbame apie moterų lytinių organų žalojimą, labai dažnai pateikiamas argumentas, na, matote, tai tokia yra mūsų tradicija ir tai jau yra taikoma tūkstančius metų ir negalima per naktį su tuo reiškiniu susidoroti. Aš visuomet remiu kultūr, kultūrinės tradicijas, e, kultūrinės tradicijos, kurių reikia laikytis. Tačiau taip elgtis tradicijos vardan negalima. Tai absoliučiai pamina visas ES tradicijas ir vertybės. Yra priemonių, kurios yra numatytos baudžiamos, baudžiamosiuose teisės aktuose ir prieglopšio teisės aktuose, pagal kuriuos privaloma, kad valstybės narės vykdydamos prieglopšio procedūras ypatingą dėmesį atkreiptų į pažeidžiamiausius asmenis, ypač moteris ir mergaitės, kurios susidūrė, susidūrė su rizika nukentėti nuo tokios praktikos. Taigi priemonių turime, kurios mums yra reikalingos. Na ir šiuose diskusijose buvo pasakyta, kad komisija neturi teisės daryti spaudimo valstybėms narėms. Žinoma, tokios teisės komisija neturi, tačiau mes turime teisę raginti valstybės narės, nevilkinti teisės aktų įgyvendinimo ir kovos su šią praktiką. Aišku, sudėtinga kovoti su reiškiniu, jeigu net tiksliai nėra žinoma, kiek paplitusi ši problema kokie yra problemos mastai. Aš galiu pateikti statistinius duomenis, kuriuos gavome iš valstybių narių, kai kuriuose šalyse. Tai be jokios abejonės yra labai rimta problema, tačiau iš kai kurių valstybių narių naujausi duomenys, kurie buvo pateikti, yra susiję su 2007 metais. Tai reiškia, kad naujų duomenų neturime. Ir aš puikiai suprantu, kodėl ne visos valstybės narės bando įvardinti konkrečiai šią problemą. Ir dauguma tų skaičių yra tik tai apytikriai. Taigi iš ties labai sudėtinga surinkti patikimus duomenius apie šio reiškinio mastus. Taigi mes turime dar daugiau bendradarbiauti su moterų lyčių lygybės institutu ir Aš anksčiau minėjau naująją strategiją dėl vienodų teisių vyrams ir moterims. Ir šioje strategijoje svarbus skyrius bus skirtas kovai su smurtu prieš moteris ir mergaitės. Na ir čia mes parengsime veiksmų planą ir tikimės, kad tokiu būdu mes galėsime imtis labai konkrečių priemonių. Tačiau mano patirtis rodo, kad veiksmų planas nebus pakankamai veiksmingas, jeigu neturėsime patikimų duomenų. Tai štai čia ir reiktų pradėti darbą, tą mes ir darome. Taigi tiek aš šiandien norėjau pasakyti ir manau, kad e, tikrai mes periodiškai grįšime prie šio klausimo, nes tai yra labai rimta problema ir aš visuomet esu pasiryžusi uh, kalbėti su jumis ne tik čia plenarinių posėdžių salėje, bet ir tarp plenarinių sesijų. Aš esu visuomet pasirengusi pateikti informacijos apie tai, ką daro komisija. Aš puikiai suprantu, kad jūs reikalaujate konkrečių veiksmų ir žingsnių. Dėkoju. Dėkoju. Diskusijos.